Dar turiu paskelbti kelis pareiškimus čekų kalba, jos perskaitysiu. Odůvodnění jejich přijetí a postoje komise. Názvy budou oznámeny v zápise z tohoto jednání. Gavau iš tarybos pareiškimą apie motyvus. E, tai bus užfiksuota protokole ir laikotarpis, trijų mėnesių laikotarpis bus pradėtas skaičiuoti nuo rydienos